So, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ponas ir ponai. Ponas ir ponai. Norėčiau, kad spaudos atstovai išeitų iš salės. Man atrodo, kad jie jau turėjo pakankamai laiko padaryti tiek nuotraukų, kiek jiems reikėjo. Nariai turėtų turėti galimybę matyti ministrą pirmininką, kai jis kalbės. Kągi, mes turime darbo tvarkę šios dienos popietės posėdžio galime ją patvirtinti. Aš tikiuosi, kad visi jau susirinko ir dabar norėčiau pasveikinti.